Good afternoon, uh, every... Labadiena visiems, norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į mūsų šiandienos posėdį. Pirmiausia, mūsų darbo tvarkė, aš tikiuosi visi gavote darbo tvarkės projektą ir jeigu nėra jokių pastabų, norinčių sakyti, jokių pastabų nematau, tuomet galime laikyti, kad darbo tvarkės projektas yra patvirtintas. Kaip jums yra žinoma, šis posėdis yra transliuojamas internetu ir visus šio posėdžio dokumentus jūs galite uh, surasti atitinkamose, svet, atitinkamose svetainėse internete. Mūsų praeito posėdžio protokolo tvirtinimas, posėdis vyko balandžio mėnesį. Ar būtų kokių pastabų? Ne. Tuomet e, e, protokolas yra patvirtintas. Toliau. Pirmiausia, mes turėtume išklausyti ataskaitas apie vykstančias tarp institucinės dėrybas. Ir pirmasis klausimas mūsų darbo tvarkė yra elektros elektroninių ryšių kodeksas. Dita Haranzova yra mūsų nuomonės referentė, bet kiek aš supratau, ponas Salibovič norėtų pasisakyti jos vardu. Dėkoju. Pone pirmininkė, Dita atsiprašau už tai, kad negali dalyvauti šiandienos posėdėje, bet ji man parengė savo pastabas ir aš jas perskaitysiu. Taigi daugiau nei pusantrų metų praėjo nuo to laiko, kai komisija patikė savo pasiūlymą dėl nepaprastai sudėtingo ir ilgo dokumento, kuris apima kelias direktyvas, sudarant vieną kodeksą. Ir mūsų komitetas nepaprastai intensyviai dirba su šiuo dokumentu. Uh, Dirbome visus metus ir Dita norėtų padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir taip pat komiteto nariams ir sekretoriato e, ir Europos parlamento darbuotojams. Būtų labai gaila, jei, e, jei nepripažintume visų indėlio Ir rytoj vyks paskutinis šalių tarybų posėdis. Pastarame posėdį, kuris vyko gegužės 25 dieną, buvo e, e, bandytas susitarti dėl paskutinių neįspręstų klausimų. Pirmiausia, dėl vaiko pagalbos linijos. E, valstybės narės pasistengs užtikrinti, kad kad galiotų numeris vaikams. Uh, uh, kurio galėtų naudotis vaikai, 116 ir 111. Toliau. Taip pat reikalaujame, kad visuose naujai pagamintuose automobiliuose būtų įrengta įranga, kuri galėtų priimti skaitmeninius signalus. Tai yra nepaprastai svarbus žingsnis į priekį, tam, kad galima būtų geriau valdyti radio dažnių spektrą. Uh, ir tai, kad galima būtų perėti nuo analoginio ryšio prie skaitmeninio ryšio. Toliau e, e, tele, televizoriai. Televizorių da, a, e, E, dėžutės. E, tos dėžutės turėtų daryti įvairių paslaugų operatorių dėžutės turėtų būti suderinamos tarpusavėje. Ir paskutinis dalykas, mes susitrime dėl bendro paketo, pagal kurį, e, kuriame yra visiškai sižvelgti į neįgaliųjų teisės. Tai reiškia, kad bus užtikrinta vienoda prieiga. Ir taip pat bus užtikrinta, kad neįgalėjai galėtų naudotis jiems reikalingą įrangą ir vis, visos sutartys turi būti taip pat prieinamos negalėsims priimtino formą. Ir šis sustarimas taip pat turėtų, būti, už, turėtų užtikrinti, kad visi neįgalėjai galėtų naudotis pilna apimtimi visomis telekomunikacinėmis paslaugomis. Ir tai yra puiku. Rytoj. Apie ką kalbėsime rytoj. Uh, vyksta plačios diskusijos dėl universaliųjų paslaugų teikimo. Pirmiausia, kalbama apie du dalykus. Koks turi būti minimalus interneto greitis, kuriuo galėtų naudotis visi, net ir tie, kas gyvena kaimo vietovėse, arba kas negali leistis sumokėti už internetinių paslaugų paketus. Antra, tie asmenys, kurie nepajėgė sumokėti už internetinių paslaugų paketus, kokį minimalų paslaugų uh, kiekį jie turi gauti. Šios klausimus dar reikia įspręsti. Taip pat reikia spręsti kai kurius dalykus susijusius su galtiniu naudotojo teisėmis. Šiek tiek padarėme pažangos. Taryba nori, kad e, būtų užtikrintas kuo didesnis lankstumas įgyvendinant pasiūlytas sistemas, o ko Europos parlamentas mano, kad a, e, jis neturėtų būti pernelik didelis. Toliau, Dita toliau e, inf, reguliariai informuos mūsų komiteto narius apie da, e, dėrybų pažangą ir jį dar kartą priminė, kad šitai yra nepaprastai svarbus dokumentas. Taryba dabar pripažino, kad visus šios klausimus reikia spręsti, tai yra žingsnis į priekį, bet nieko, nieko negalėsime padaryti, jei nesutelksime pastangų. Ir mes tikimės, kad šis dokumentas bus praktiškai naudingas pirmininkė, abi teisėkros institucijos nori susitarti per Bulgarijos pirmininkavimą, tikimasi susitarti rytoj ir dėta tikisi, kad pavyks tai padaryti. Labai dėkoju. Dėkoju. Dabar galime perėti prie kito klausimo. Atsiprašau, ponas Van Nistelroj. Labai trumpai aš norėčiau E, pritarti tą dvasę, kurią Dita vadovaujasi. Vienas dalyką, vieną dalyką pastebėjau. Labai gaila, kad Imko nesusilaukia deramo dėmesio. Pagalvokime apie tai, kas įvyko. Įtrė komitete pavyko susitarti dėl spektro ir buvo, e, tai buvo pateikta kaip didelė, didelė pergalė. Aš manau, kad mes turėtume stengtis, kad rytoj, kai vyks, tikėkime, paskutinis trišalių darybų posėdis, būtų pripažintas ir mūsų indėlis. Nes aš manau, kad e, taip, svarbiausia yra vertinti tai, kad yra pasiektas bendras susitarimas ir e, daug klausimai patenka į mūsų kompetenciją. Ir mes ieškojome tokių sprendimų, kurie būtų naudingi vartotojams ir turime apie tai kalbėti. Be to, tai šis dokumentas turėtų padėti mums spręsti iškraipimus rinkoje, kurie mums rūpi. Taigi aš manau, kad mes galėtume tikrai geriau, geriau skleisti informaciją apie šią, šį mūsų darbą ir sekretariatas gal galėtų mums padėti. Ir tai ypač jeigu rytoj pavyks susitarti. Iš esmės apie, apie frakciją džiaugiasi padaryta pažanga. Pažanga yra padaryta. Mes džiaugiamės, kad taikomas yra didžiausio taisyklių derinimo principas. Norime, kad visi piliečiai turėtų kuo daugiau teisų. Bet to reikėtų derinti jau galiojančias taisyklės, nacionalinės taisyklės ir man, kaip, žmo, kaip o, o, Niderlandų atstovui, malonu, kad, kad o, mes Niderlandų pavyzdžių galėsime pritaikyti nepriklausomiems operatoriams tam tikras taikomas taisyklės. Tai yra techninio pobūdžio dokumentas. Aš suprantu, kad jis gal nėra labai patrauklus žmonėms, bet pagalvokime ir apie vartotojus, ir apie vidaus rinkos apsaugą. Ir be, įtrė komiteto be abejo rūpi taip pat ir investicinis klimatas, ypač uh, E, ilguoju laikotarpiu, bet o mes turime nepamiršti, kad turime kurti tą e, stabilę tą investicinę aplinką. Nepamirškime to, kas vyksta kitose šalyse. Taigi aš manau, kad mes daug ką padarėme ir e, prašau jūsų paramos. Mes tikrai turėtume pasidžiaugti tuo darbu, kurį atliko mūsų komitetas. Dėkoju ir nebejoju, kad Dita padarys viską, ką gali, tam, kad būtų pasiektas tas tikslas. Na kągi dabar galime pereiti prie kito mūsų pranešimo. Tai yra prie bendrų skaitminių vartų. Marlen Mitsi yra mūsų pranešėja. Deja, ji negali dalyvauti posėdėje ir todėl aš pristatysiu jos nuomonę. Trišalėme dialoge buvo politinėme lygyje susitarta dėl atvirų likusių klausimų, ypač dėl kalbos ar kalbų. 11, 12, 15 straipsnio 1, 2 jo priedų liko techninis darbas, reiks kai kas dar baigti derinti, taigi techninius elementus dar teks baigti derinti, tačiau galima konstatuoti, kad pasiektas bendras susitarimas ir bus galima tvirtinti šį dokumentą pirmininkaujant Bulgarijai. Puikia naujiena dėl dokumento balsuosime Liepos komiteto posėdėje. Taigi dėl bendrųjų skaitmeninių vartų būtų tiek ir tiek naujausios informacijos apie tai, kas vyksta. O dabar galime pradėti svarstyti pakeitimus dėl visos Europos asmeninių pensijų produkto. Čia mūsų pranešėja Brigit Colin Langen. Prašom, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Po to, kai praėjusį kartą pristačiau Jums savo pranešimų projektą, šiandien norėčiau tarti keletą žodžių apie pakeitimus. 143 mano pakeitimai ir dar e, keletą šimtų atsirado papildomų. Aš taip pat norėjau kai ką papildyti, taigi iš viso turime 672 pakeitimus. Džiaugiuosi, kad didžiuma pakeitimų, pakeitimų skirta aktualiausiams komitetui dalykams ir visą tai aš apimsiu savo kompromisais. Kompromisiniais pakeitimais tikiuosi pasiekti platų konsensusą. Mano tikslas suformuoti stiprią imko poziciją vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos klausimais ir į tą pateikti pagrindiniam atsakingajam komitetui. Aš būtent apie šias dvi sritis ir pakalbėsiu kiek išsameu. Pirmoji, kaip bus pasidalinta kompetencija tarp AJOPA ir nacionalinių kompetitingų institucijų, kai bus PEP e e, produktas sertifikuojamas. Mano pozicija tokia AJOPAS vaidmuo turi būti esminis ir centrinis sertifikuojant PEP e Pirmiausia, reikėtų pasakyti, kodėlgi aš e, vietoj leidimo naudojus žodį sertifikatą. Nacionalinių kompetitingų institucijų vaidmuo turėtų būti priežiūra, kontrolė paslaugų teikėjų. Ir atitinkamai dirbančios e, struktūros turėtų tęsti tą darbą, stebėti. Mes norėtumėme išvengti bet kokių teisinių neiškumo, kas galėtų nulemti išaugusią PEP kaip produkto kainą, kas būtų užkrauta vartotojui. PEP turėtų būti reglamentuojama pagal suderintas finansinės taisyklės. Tuo pat metu nereikia suvokti, kad, yra, kad bus siūlomas vienas PEP. Bus įvairiausi PEP produktai. Ajopos vaidmuo būtų toks. Reikės įsiaiškinti, ar šie PEP produktai atitinka uh, reglamentą ar nepažeidžia jo nuostatų. Ir būtent dėl to aš pasirinkau žodį sertifikatas, nes tai apimtų vertinimą atitikties dokumentui. Ir jeigu AJOPA įvertina, kad viskas gerai, išduodamas sertifikatas, vartotojai tada žino, kad PEP e produktas yra toks, kaip pažadėta. Nacionalinės kompetitingos institucijos turės vaidinti svarbų vaidmenį. Joms reikės prižiūrėti e, PEP produktus ir įmonės, tiek, tiek pažymėjimų, sertifikatų išdavimas, tiek priežiūra yra du svarbus elementai ir čia reikės viską glaudžiai koordinuoti institucijoms, nes tai esminiai dalykai vartotojų apsaugai. Man svarbiausia būtų taip, kas nutiks su PEP susitartimi, e, jeigu PEP sertifikatas bus panaikintas. Konstatuoju, kad AJOPA su nacionalinėmis priežiūros institucijomis turėtų koordinuotai nuspręsti, kaip pergelti sukauptas lėšas. Privalu užtikrinti, kad nenukentėtų vartotojas. Ir jis turėtų tomis pačiomis teisėmis turėti galimybę tęsti PEP, jau pas kitą paslaugos teikėją arba nutraukti sutartį. Trečiojisis variantas - standartinis PEP e variantas ir išmokų apimtis. Jeigu renkamas tas standartinis variantas, tai jis turi gauti minimaliai bent tiek, kiek sumokėjo, įskaitant e, infliacinį koeficientą, mokesčius už vyriausias papildomas paslaugos administraciją ir taip pat. Uh, Taip pat reikėtų užtikrinti galimybę gauti vienkartinį išmoką 30 procentų visos sukauptos sumos, ar būtų manoma tą padaryti išmokos laikotarpio pradžioje ar kitų metų dar reikės susitarti. Aš esu pateikusi šešis kompromisinių pakeitimų paketus šešėliniams pranešėjams antrasis šešėlinių pranešėjų sustikimas vyks rytoj, tada mes aptarsime mano kompromisinius pakeitimus. Po dviejų savaičių čia komitete pristatysime kompromisinius pakeitimus, o birželio 19 turėtume galėti balsuoti IMKO komitete. Baigdama noriu nuoširdžiai padėkoti šešėliniams pranešėjams, jų padėjėjams, visam sekretorijatui visiems kolegoms už konstruktyvų darbą draugiškoje atmosferoje. Nebejoju, kad mūsų bendro rezultato, darbo rezultatas visus tikrai pradžiugins. Dėkui. Ačiū Jums labai. O dabar ponė Jekonsarė, socialistų ir demokratų frakcija, šešilinė pranešėja. Prašom. Labai ačiū. Labai ačiū mūsų pranešėjai už puikų darbą. Aš pateikiau 87 pakeitimus ir pritariau tai pagrindiniai pranešėjai jos minčiai. PEP yra pensijos produktas iš trečiojo ramščio. Jis tikrai neturėtų pakeisti valstybinių ar darbo pensijų. Pranešėja yra pateikusi daug puikių pakeitimų daugam galiu pritarti ir daugeliu minčių galiu pritarti, tačiau yra ir problemų, visą tą mes aptarsime artimiausiamis savaitėmis, tos problemoms mums, tik, mums tikrai aktualius. PEP yra ES produktas, todėl sertifikavimą turėtų atlikti AJOPA. Ir aišku, čia reikia glaudaus bendradarbiavimo su nacionalinėmis kompetitingomis institucijomis. Kitas mums svarbus klausimas būtų tos teikiamos alternatyvos. Aš sakyčiau, kad turi būti tik viena pagrindinė alternatyva. Būtų gerai, kad AJOPA sukurtų šiuo tikslu reglamentavimo standartą. Mums svarbu, kad ta pagrindinė alternatyva užtikrintų realią kapitalo apsaugą. Kitaip sakant, žmonės turėtų susigražinti bent jau tai, ką investavo atskaičius e, administracinės sąnaudas ir pritaikius infliacinį e, koficijantą. PEP vartot, produktų naudotojų vartotojų negalima čia niekaip klaidinti, nes nukentės produkto įvaizdis, o alternatyvos, jeigu būtų ta bazinė alternatyva, tai papildomų alternatyvų gali būti kiek tik norima galvojant apie vartotojo apsaugą, reikėtų prašyti paslaugos teikėjo raštu paaiškinti vartotojui, kodėlgi siūlo rinktis ne pagrindinę alternatyvą, o kažkokias kitas. Dėl sąnaudų jos negali viršyti 0,75 procento, nes visi PEP produktai turi būti ne per brangus Taip pat PEP naudotojai turėtų ne, gal, turėti galimybę nemokamai susipažinti su savo sutaupytų lėšų situacija tiek kartų, tiek pageidauja. Taip pat turėtų būti tinkamai informuojami apie investicijų keitimo pasiekmes. Taip, informacija turi būti teikiama nemokamai, tam pritariu ir dabar sakoma, kad kartą kas penkerius metus, tačiau reikėtų uh, dažniau tą nustatyti ir taip pat pasisakytumėm už 0,25 procentinį dydį tam, kad sustiprintumėm vartotojo apsaugą, informuotumą, pateikiau pakeitimų dėl prieigos prie dokumentų, prie to paslaugų krepšelio informacijos ir dėl naudos pareiškimo ir taip pat dėl galimybės teikti kolektyvinius ieškinius. Pranešėjos pasiūlymas šiame kontekste yra geras iki priimant sprendimą, tačiau mes norėtumėme, kad būtų tobulinama ta bazinė opcija. Pirmiausia, reikia įgalinti vartotoją suvokti, ar jam tai tinka, taip pat galėti suvokti skirtumą tarp pagrindinio pasirinkimo ir alternatyvų jam. Taip pat mes norėtumėme, kad rinkos veikėjai laikytųsi etikos kodekso ir investicijos atitinkamai būtų atliekamos, kad būtų nepiknaudžiaujama mokestinėmis lengve, lengvatomis, ar nebūtų ieškoma palankiausio mokestinio režimo, gyvenamosios vietos principas turėtų būti taikomas. Labai ačiū pranešėjai už puikų bendradarbiavimą bei tęsime diskusijas apie kol kas egzistuojančius skirtumus. Dėkui. Dėkoju. EKR frakcijos vardu. Uh norėjusi kalbėti kolegė, negalėjo atvykti, tai aš paskaitysiu e, jos vardu. Tai jinai sako štai ką, kad ne visi lūkesčiai yra patenkinti. Čia kalbama apie e, didelės draudimo įmonės, kurios per penkerius metus galėtų tokį produktą pradėti siūlyti, o smulkiom įmonėm taip greitai tas nepavyks. Ir mūsų pasiūlymas bent jau aštuonis padalinius atidaryti nebuvo mm, priimtas. Toliau yra klausimas, kas turės naudos iš tokios programos, kaip tais periodais, kai palūkanos arba mažos arba neigiamos. Vokietijos pavyzdys mm, parodė, kad mm, gali būti tokia pakankamai prasta situacija tokiais atvejais. Ir taip pat mes nežinome, kas padengs nuostolius, jei bankrutuos mm, tokio pensijos produkto teikėjas arba jei turtas bus nelikvidus. Ir turėtume leisti, kad ta dekumulacijos fazė prasidėtų 65 metų amžiaus, nuo 65 metų amžiaus ir kad žmonės galėtų gauti 30 procentų dydžio išmoką. Daugelis žmonių neteisingai nusimato savo gyvenimo trukmę, už tą turėtumėt tą turėti irgi galvoje. Jei mm, turtas bus nelikvidus, mm, šią problemą turėtume turėti galvoje. Valstybių narių įstatymai skiriasi šioje srityje ir irgi uh, tai galėtų turėti neigiamų uh, paskatų, jei žmonės norės perkelti savo asmenės pensijos produktą į kitą valstybę narę. Taigi tokias paslaugas teikiančios įmonės turėtų paaiškinti savo klientam, e, kokie kapima jų rizikos modeliai ir kokie išorės faktoriai turėtų būti paaiškinti klientam. labai svarbu taip pat pripažinti, kad mokesčių klausimas, mokestiniai visi aspektai yra valstybių narių atsakomybė. Dabar Aldė frakcijos vardu ponas Selimovič. Dėkui, noriu padėkoti pranešėjai Birgit Kolin Langen už tokį svarbų pasiūlymą. Pensijų produktai yra mm, tas pavyzdys, kur vidaus rinka tikrai neveikia. Dar turi daug kliučių sklandžiam veikimui, kai kalbame apie asmenės pensijos produktus, o šis pasiūlymas galėtų būti daug žadantis. Šešėlinių pranešėjų pirmi sustikimai jau vyksta. Matoma, kad visos frakcijos siekia kompromiso. Mūsų frakcija mano, kad čia pagrindinį vaidmenį EOPA turi vaidinti, sertifikuojant būsimus asmeninių pensijų produktų teikėjus. Čia taip pat labai svarbu, kad pailgėtų pereinamasis laikotarpis, per mm, kuriuos pensijų produktų naudotojai turėtų atsidaryti sąskaitas įvairiose valstybėse narėse, nes per trumpą laiką tą sunku padaryti. Toliau 15 straipsnis, 28 ir 29 straipsniai. Dar yra tie straipsniai, su kuriais reiktų padirbėti, bet manau, kad mums pavyks pasiekti kompromiso. Dėkoju pranešėjai ir dėkoju kolegom iš kitų frakcijų. Dėkoju žaliųjų vardu ponas Šoltės. Dėkui pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti pranešėjai, poniai Langen, už kompromisinių pakeitimų pateikimą žaliųjų frakcijos vardu. Noriu pasakyti, kad mums kyla tam tikrų problemų, kurias norėtume šiandien paminėti. Dėl to mes esame pateikę keletą pakeitimų dėl socialinių aspektų, dėl valdymo aspekto 281 pakeitimas. Toliau turim užtikrinti, kad e, tos sutaupytos pajamos nebūtų į tokius prieštaringus produktus, nepatikimus produktus investuojamos. Ir į tą reiktų atsižvelgti, kai mm, prašom autorizuoti asmeninių pensijų produktą. dar kitas svarbus dalykas mūsų frakcijai yra kuo daugiau palengvinti, kuo labiau palengvinti galimybę keisti asmeninės, asmeninės pensijos produkto teikėjus ir tas keitimas turėtų būti nemokamas. Visais atvejais turėtų būti nemokamas ir esame ir, ir asmeninių pensijų produktas turėtų būti perkeliamas, taigi turime užtikrinti jo perkeliamumą. Ir galiausia, kalbant apie informaciją, tai vartotojai turi būti tinkamai informuojami, kad tokius produktus turintis asmenys suprastų, kam jie pasirašo už ką jie pasirašo. Tai būtų 23 A straipsnis, e, kuriame kalbama apie informacinius reikalavimus dokumentams. 427, mm, 427 pakeitimas ar pakeitimas nuo 4 iki 27 kalba apie tai, kas, mm, mm ko, kas laukia tų mm, asmeninių pensijų produktų teikėjų, jei jie klaidinančią informaciją pateiks e, savo klientams. Ir mes tikimės, kad mūsų pakeitimai atsispindės tose kompromisiniuose pasiūlymuose. Dėkoju. Toliau gūja frakcijos vardu. Dėkui Ačiū, ponė pirmininkė. Pasisakysiu olandiškai, paprasčiau, nes sudėtinga tema. Pirmiausia, ar mes teisingai suvokiame, kas yra svarbiausia, arba mažiau svarbu, būkštauju, kad per nelik daug dėmesio skiriama pažymėjimams, ajopai ir čia rengiama daugiausia pakeitimų, tačiau tai nėra esmė. Esmė yra kokybė tų produktų. Ir čia Europos kontrolė reikalinga, tačiau reikalinga ir pačių produktų kokybė. Problemos greta yra ir papildomos Ar pensija yra e, draudimas kaip ir automobilio draudimas? Automobilio draudimai jau pakankamai sudėtingi, tačiau įstatymai jūs įpareigoja įsigyti e, draudimą, kad e, apsidraustumėte nuo žalos, tačiau neprivalote apsidrausti savo padarytos žalos. Tačiau dabar kalbame apie pensijas ir uh, jas turėtų rinktis tiems, kuriems jų reikia. Savarankiškai dirbantis asmenys. Žinoma, problema e, žmogus dirba savarankiškai ir, ir bando sumažinti savo sąnaudas kiek įmanoma, kad galėtų pasiūlyti savo paslaugas už palankiausią kainą, išlikti konkurencingu, o pensija yra Kažkas tarsi tolimo ir nesuvokiamo kaip reikalinga. Taigi, kaip savarankiškas, savarankiškai dirbantis asmuo, jūs turėsite e, ieškoti sutarties jums palankiausios. Taigi, bus sunku išsirinkti palankiausią, jeigu tie pasiūlymai bus vienodi, jeigu viskas bus suderinta. Tačiau tikrai taip nebus. Kai mes kalbame apie įmokas, Tai yra vienas svarbiausių elementų, kaip suprantu, kas patenka į taikymus rytį, o kas ne. Na, gali būti, kad savarankiškai dirbantis asmuo dirba kažkokį sunkų fizinį darbą ir gali būti, kad jis mirs jaunesnis negu kitokį darbą dirbantis asmenis. Ir vieniems atitinkamai bus palankesnės tos išmokos, kitiems mažiau palankesnės palankios, tačiau kaip, reik, kaip bus su įmokomis rūkantiesiems, ar e, nukenties tie, kurie nepakankamai fiziškai aktyvus, nesportuoja tiek, kiek reikia, kas sumok, ar nuo to nepriklausys visos įmokos, o dabar teks žm... žmogui rinktis iš gausybės alternatyvų e, visose valstybėse nare. Aš nežinau, ar taip gerai. Nežinau, kaip pavyks užtikrinti kokybišką pensiją. Niderlanduose asmo nesidera dėl savo pensijos draudimo, tačiau jis tiesiog prisijungia prie jau egzistuojančios didelės sistemos. Tačiau čia reikės mums užtikrinti, kad europinis produktus būtų geros kokybės. Taip, yra kompromisiniuose pakeitimuose daug reikalingų dalykų, aiškus informacijos teikimas, papildomos garantijos. Tuo pat metu gali nutikti ir taip, kad AJOPA neturės pakankamai galių. Tuo pat metu Mes norėtumėme, kad tos kolektyvinės pensijos ar įmonių pensijos išliktų pagrindu. Būtent tai turėtų likti pagrindu, o ne individualiai, individualios pensijos. Pirmiausia, dėl to, kad tokių kolektyvinių pensijų sistemų graža yra daug didesnė ir išmokos daug didesnės negu individualių pensijų. Aš savo pakeitimuose bandžiau aiškiai atskirti tas individualiasias pensijas nuo kolektyvinių pensijų sistemų. Beje, tie, kas siūlo kolektyvinės pensijas kaip produktą, gali nepasirinkti e, europinio produkto teikti, tačiau ar pavyks išvengti painiavos ir atskirti, kas yra kas. Sunku pasakyti, kas turės kam būti taikoma ir reikalavimai tuo pat metu atskiroms pensijų sistemam bus skirtingi, tačiau nebus aišku kodėl. Taigi, mums mes turime į pačių įvairiausių ski, nuomonių, skirtumai egzistuoja, darbą teks tęsti, tuo pat metu reikėtų susikoncentruoti ties esminiais dalykais. Dėkui. Dėkui. Dabar norėčiau dar suteikti žodį pranešėjai, poniai Langen. Ar dar turėtumėt kokių komentarų dėl to, ką išgirdote? Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich habe mit Interesse. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai susidomėjusi išklausiau įvairiausių pasiūlymų, daug kas jau įrašyta pakeitimuose, tuo pat metu esu tikra, kad rytoj susirinkę aptarsime atskirus elementus ir rasime visiems primtiną sprendimą. Pone De Jong, žinau iš praėjusio susteikimo um, jūsų esminę poziciją, tiesiog jūs žiūrite kitaip į privačią pensijų draudimo sistemą. Turite tam teisę, tačiau PEP e tikslas yra kiek kitas, tai yra trečiasis ramstis, kiek kitas dalykas – Teks susitaikyti su tuo, kad negalime susitarti visais klausimais. Tuo pat metu aš esu pasirengusi siekti konsensuso ir įsiklausysiu į kiekvieno kolegos nuomonę. Dėkui. I... Dėkoju. Per kitą mūsų posėdį 18 birželio kompromisinius pakeitimus svarstysime. Toliau yra nuomonės projektas dėl reglamento, dėl sveikatos technologijų vertinimo, kuriuo iš dalies keičiama atitinkama direktyva. Ponas Busua yra mūsų pranešėjas. Taigi žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. E, sveikinu naują komisijos pasiūlymą, kurio tikslas stiprinti bendradarbiavimą sveikatos technologijų vertinimo srityje gerinti žmonių sveikatos apsaugos lygmenį ir užtikrinti geresnę, geresnį vidaus rinkos veikimą. Kalbant apie tą e, didesnį bendradarbiavimą, tai pirmiausia, sveikatos technologijų kūrėjai e, turėtų mažiau, susidurti su mažiau kliučių, kai nori tas technologijas keliose valstybėse narėse e, platinti nes mm, jų verslas dabar priklauso nuo kiekvienos valstybės narės taisyklių. Taip pat nori mažinti dabartinę administracinę e, naštą smulkiam ir vidutiniam verslui ir atitinkamai mažinti mm, tą mm, kainą susijusią su taisyklių laikymusi, nes kiekviena valstybė narė turi savo uh, taisyklės ir savo reikalavimus. Ir šis pasiūlymas galėtų ženkliai sumažinti kaštus tiek technologijų vertintojam, tiek technologijų kūrėjam. E, kalbame apie tokį savanorišką bendradarbiavimą, kurio finansavimas trumpalaikis, turime numatyti ilgalaikį finansavimą ir turime mažinti tą laiko tarpą E, kurį e, vartotojai turi laukti, e, kad galėtų pasinaudoti naujausiamis sveikatos technologijomis. Mūsų pasiūlymas ir komisijos eina tą pačią linkmę. Pirmiausia, reikalinga koordinacinė grupė, kuri užtikrintų nepriklausomą sprendimų prieimimą ir kiekviena valstybė narė turi turėti savo specialistų grupę, E, visose srityse, kurios patenka į šį reglamentą. Tai apima ir in vitro medicinius prietaisus, ir kitokius medicinius prietaisus. Ir reikia užtikrinti, kad suinteresuotosios šalis nuolat gautų visą reikalingą informaciją. Toliau, kad um, sutrumpėtų um, laikas ir kai, kai komisija skelbs sprendimus dėl uh, galimybės tiekti į rinką, jie turėtų būti iškart ir įgyvendinami. Sveikatos technologijų vertinimas turėtų būti e, procesas, kuris užtikrintų duomenų konfidencialumą visais lygmenimis. Toliau, sveikatos technologijų kuriejas turi turėti galimybę e, užginčyti vertinimo rezultatus raštu tai yra sveikatos technologijų kuriejas turėtų turėti galimybę apskūsti tą sprendimą. Tai 18 pakeitimas tą siūlo. Toliau technologijų atnaujinimas. Tai yra sveikatos technologijų, vertin, e, sveikatos technologijų kuriejai turėtų turėti galimybę kreiptis, kad technologija, jei jinai pasikeitė, būtų įvertinta iš naujo tą siūlome 20 pakeitimu. Toliau 33 straipsnio pirmoji dalis ir 10 straipsnis kalba apie pereinamąjį laikotarpį. Ir mm, kol kas jie nėra pakankamai aiškiai suformuluoti. Apie tai kalba mūsų 9 ir 26 pakeitimas. Įrodymų rinkimas. Galima prašyti papildomų įrodymų tačiau tie papildomi įrodymai turi būti tik tai iš esamų duomenų. Iš tų duomenų, kurie yra, ta siūlo mūsų 31 pakeitimas, toliau metodologija, 32 pasiūlymo straipsnis, čia mes siūlome keisti įgyvendinimo aktą į deleguotąjį aktą, pakeitimai nuo 27 iki 30 tą siūlo. E, turi būti metodologija, kuri automatiškai yra lanksti ir leistų įvertinti e, tas e, terapijas, kurios paremtos klinikinėmis naujovėmis. Ir mm, tokie atvejai gali būti susijęs su ypatingai retų lygų vaistais e, lygų, kuriomis serga labai mažai pacientų, tai tada klinikinių tyrimų neįmanoma atlikti, bet tokias technologijas reiktų vis tiek įvertinti. Tiek galėčiau pasakyti ir norėčiau išklausyti dabar kolegų ir kitų ir visų komiteto narių komentarus ir pasiūlymus ir esu pasirengęs į juos atsižvelgti. Labai dėkoju, pane Versai socialdemokratų frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, kolegos. Ačiū mūsų pranešėjui už pateiktą dokumentą. Jūsų pasisakėme girdėjau daug apie įmonės, daug kalbėjote apie didesnę ar geresnę įmonių prieigą medicinos srityje, tačiau beveik nieko neišgirdau apie pacientus, jų gerovę, apie bendrą sveikatos apsaugos, apsaugos sistemą, ten dirbančius žmonės, gydytojus, seselės, broliukus. Taigi keletą žodžių apie tai ir gal dėl to teiksiu ir pakeitimų. Sveikinu iš principo komisijos pasiūlymą, kurio tikslas sveikatos technologijų vertinimą suderinti europiniu lygiu bei tokiu būdu supaprastinti. Šiandieninė procedūra trukdo susiformuoti Europos bendrai rinkai ir tiesiog sukuria perteklinios naštos. Negali būti taip, kad reikia bent keletą kartų sertifikuoti tą patį patį preparatą vien dėl to, kad egzistuoja skirtingos valstybės. Visa ta našta e, turėtų būti pašalinta ir tam panaudojamas lėšos būtų daug tikslingiau panaudojamos, pavyzdžiui, investicijoms į tyrimus, klinikinius tyrimus, gerinant pacientų gerovę ir tokiu būdu visos Europos gerovę. Visų pacientų gerovė geresnis aprūpinimas jų naujausios technologijos turėtų mums kaip IMKOP komitetui rūpėti labiausiai. Būtent dėl to raginu, kad pilietinės inform... organizacijos profesinių, profesinių susivienimų atstovai, socialiniai partneriai būtų daug stipriau įtraukiami į patį vertinimo procesą ir kad būtų įsiklausomo į jų nuomonę ir, ir pastabas. Bendras vertinimo procesas turėtų rasti pakankamai finansavimo iš bendrojo biudžeto. Kyla klausimas, ar ta pažadėta suma, numatyta suma yra pakankama. Nacionaliniams biudžetams čia neturėtų jokių papildomų išlaidų. Reikia bet reikia iš visų jėgų vengti, kad lobistai per finansavimą įgautų įtakos sveikatos technologijų vertinimui. Ir ką tai reiškia, kai lobistai daro įtaką vartotojų geroviai, mes matome iš savo kasdieninės patirties. Taip pat procedūra turėtų būti aiškesnė, labiau suprantama, skaidresnė, visi aktualūs duomenį turėtų būti viešai prieinami, dėl to palaikau mintį sukurti internetinę platformą, ten būtų skelbiama informacija apie visus vykstančius vertinimus, tyrimus su tuo susijusius. Tai sukurtų pasitikėjimą sistema ir tuo pat metu tarsi tai būtų kontrolės funkciją atliekanti platforma, tą galėtų atlikti nepriklausomos trečiosios šalis. Dabar sprendimų prieimimas koordinacinėje grupėje. Sakyčiau, visi sprendimai turi būti priimami ne paprastąją, o dviejų trešdalių daugumą. Tokiu būdu sukurtumėme platesnį konsensusą tarp valstybių narių. Baigdama pažymėsiu, mūsų laukia esminiai pokyčiai sveikatos apsaugos srityje ir tik nuo mūsų priklauso, ar mes pasinaudosime atsivėrusiomis galimybėmis bei sustiprinsime pacientų teisės ir sukursime sėkmingai funkcionuojančią Europos sveikatos apsaugos sistemą. Dėkui. Um, labai dėkuoju. AGR e frakcijos atstovai, kas kalbės. Den Dansen. Dėkuoju, aš norėčiau padėkoti ponui Būzui, aš manau, kad jis iš tikrųjų nemažai padirbėjo. Akivaizdu, kad šis dokumentas yra labai prieštaringas tiek taryboje, tiek nacionaliniuose parlamentuose. Sveikatos apsauga visuomet yra labai sudėtingas e, klausimas ir Bundestago pavyzdys rodo, kad kiekvieną kartą, kai bandoma pradėti kalbėti apie e, e, sveikatos priežiūrą, jie iš karto sukyla, nes baiminasi, kad bus sumažinti standartai. Čia kalbama apie tai, kaip galima būtų naudoti

bendras technologijas, mažinti biurokratiją, mažinti sąnaudas sveikatos priežiūros srityje. Be to, šis dokumentas turėtų būti labai naudingas mažoms ir vidutinėms šalims, kurios neturi didelių pajėgumų, kad atliktų sveikatos technologijų vertinimus. Tačiau labai svarbu čia kalbėti apie įvairių vertinimo institucijų tarpusavio pasitikėjimą. Mes džiaugiamės, kad yra pateiktas šis pasiūlymas ir mes esame kaip na, kai kurie nacionaliniai parlamentai susirūpinę dėl to, kad ar atsižvelgta yra į subsidiarumo principą ir pateiksime savo pakeitimus, ypač aštuntam straipsniui, kuriame uh, kalbama apie nacionalinių institucijų galimybės atlikti vertinimus. Be to mes taip pat norime, kad būtų leista valstybėms narėms užtikrinti, kad būtų laikomasi jau taikoma už tų standartų. Ir akivaizdu, kad kai kuriuose šalise šios, ši sistema galėtų būti tikrai labai naudinga, bet pačios valstybės narės turėtų spręsti, ar ji yra reikalinga ar ne. Ir mes manome, kad nereikia da, iš tikrųjų. Da, reikia šios sistemos ten, kur šiuo metu tokios sistemos nėra. 114 straipsnis, kuriame kalbama apie vidaus rinkos iškraipimus. Šis straipsnis e, e, ne, netinka mūsų galva. Ir mes e, klausome, kodėl nenaudojame 168 straipsnis. Tai tokie yra mūsų, da, da, tokios yra mūsų pastabos ir aš nekantrai laukiu bendradarbiavimo su šiandienis pranešėjais ir tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti ir parengti subalansuotą dokumentą galiausiai. Dėkoju. Kitų frakcijų atstovų norinčių pasisakyti nematau. Tai reiškia, kad aš dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijos e, atstovai, poniai Ambelės. Nežinau, kur ji yra. Taigi, prašau. Dėkoju už tai, kad sutikėte man žodį ir dėkoju jums e, visiems ir ponui Bušoj už šį parengtą dokumentą. Ir mes e, e, Nes šiame dokumente iš esmės pritarta komisijos pasiūlymui. Šis pasiūlymas yra labai svarbus mūsų galva ir aš manau, kad labai svarbu yra priminti, kad mes nepradedame dirbti nuo nulio. Daugiau nei 20 metų mes plėtojame bendradarbiavimą šioje srityje, jis vykdamas paprastai gyvendina konkrečius projektus. Ir mums pasirodė, kad atėjo laikas mums sustiprinti bendradarbiavimą ir tarpusavio įsipareigojimus visoje ES šioje srityje. Esame įsitikinę, kad šis pasiūlymas sukurs pridėtinę vertę, kuri bus naudinga ir valstybėms narėms, ir uh, pacientams, ir uh, pramoniai. Norėčiau pakomentuoti komiteto narių e, pastabas. Pirmiausia, aš norėčiau patikinti Jūs, kad valstybės narės galės dalyvauti koordinavimo grupėje. Mes e, norime leisti valstybėms narėms e, dalyvauti koordinavimo grupės ir įvairių pogrupių uh, kuriuose dirbs įvairių, įvairūs ekspertai darbe, ypač atsižvelgiant, ypač svar, tai bus svarbu, todėl kad reikės išvelgti įvairių vaistų ypatumus, įvairių medicinos prietaisų ypatumus. Tai yra labai svarbu. Antra, aš norėčiau poro žodžių pasakyti apie darbo kalendorių. Mes e, iš tikrųjų, kaip ir jūs manome, kad e, atliekant vertinimus yra labai svarbu laikytis e, tam tikro kalendoriaus. Ir e, į tai atkreipia mūsų dėmesį įvairios suinteresuotosios šalis per konsultacijas. Mes norime, kad, e, e, kad, kad medicininiai prietaisai ir vaistai būtų vertinami pagal tam tikrą tvarką ir jau galiojančiose jau pagal galiojančią praktiką šimtas dienų toks laikas yra taikomas, bet kai kalba eina apie medicinos įra, įrenginius, tuomet situacija gal kitokia, nes jie yra labai skirtingi. Dėl konfidencialumo norėčiau pasakyti, kad mes pritarėme tam, ką pasakė ponas Bušoj Iš tikrųjų, tai yra labai svarbu ir tai reikia, kad konfidencialumas būtų subalansuotas su, transpar, tra, su skaidrumu. Technologijų rengėjai. Svarbu pasakyti, kad mes norime užtikrinti kad vyktų konsultacijos su technologijų gamintojais, tam, kad galima būtų uh, patikrinti dokumentuose pateiktą informaciją, kažkokiu apie tos dokumentus, kurie naudojami bendruose vertinimuose. Bet mes neketiname įtraukti gamintojų atstovų įvertinimo procedūras, nes labai svarbu yra užtikrinti kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos e, įvairiems technologijų gamintojams. Ir Apie tai mes galvojame, kaip apibrėžime vertinimo taikymo sritį. Toliau, kokią informaciją reikės pateikti dokumentuose mes manome, kad labai svarbu užtikrinti, kad būtų pateikta, pateikta visa informacija reikalinga bendriems e, sveikatos technologijos vertinimams. Tačiau mes neketiname reikalauti tokių duomenų, kurių neįmanoma buvo gauti tuomet, kai buvo pateikta paraiška. Tai, pavyzdžiui, gali būti klinikinių e, tyrimų duomenys. Ty Dėl to išsakė susirūpinimą kai kurių e, medicinos prietaisų gamintojai. Bet be abejo, mes norėsime gauti visą turimą, praaiškos patikimo metu turimą informaciją. Toliau, komiteto narė Westfal kalbėjo apie vartotojus ir pacientų balsas buvo labai įvertintas labai rimtai, kai mes rengėme šį pasiūlymą. Mes tikimės, kad pacientai taip pat dalyvaus šiame procese, kad vyks konsultacijos, jie bus informuojami ir tai taip pat padės mums skleisti informaciją apie naujausias sveikatos priežiūros technologijas. Uh, Čia kalba, kalba jau apie turimus išteklius ir mes beje galvojame, kad Lietuvos procese tai taip pat pasteisintas išteklių požiūrių. Dar vienas labai svarbus e, pasiūlymo aspektas e, - informacinių technologijų platforma balsavimo taisyklės mes e, siūlome savo pasiūlymę balsuoti pagal paprastą, e, daug, paprastos daugumos principą. Kartu reikia pasakyti, kad mes tikrai tikimės e, ir tikimės, kad sprendimai bus priimami konsensuso, bendro sutarimo pagrindu. Turint galvoje, kad vertinimo rezultatai bus privalomi. Toliau kai kas teiravosi e, apie privalomas e, ataskaitas. Taip, iš tikrųjų, ir apie jas buvo kalbama ir žiniasklaidoje, ir e, kai vyko įvairių politikų diskusijos. Mes norime pasakyti ir paaiškinti, ką mes turime galvoje, kai kalbame apie tai, kas vadinama mandatory uptake. Mūsų tikslas yra toks. Mes manome, kad jei mes atliekame kokį nors darbą ES lygmenių, tuomet to darbo rezultatai turėtų būti įgyvendinami valstybėse narėse, be abejo, gal kiek skirtingai, bet jos būtina atsižvelgti. Antra vertus, mes nenorime, kad būtų valstybės narėse kartojami tie patys vertinimai kartu suprantame, kad e, kartais gal reikės e, papildyti tam tikrus dalykus. Uh, įvertinant, interpretuojant vertinimo išvadas. Be to yra dalykų, kurie gal ir nebus susiję su klinikiniais tyrimais ir gal, gali būti ir kitų dalykų, ta, kurie bus svarbus varsimus narėms sprendžiant dėl e, kainos ir e, kompensacijų. Toliau Mes e, poveikio vertinime kalbame apie tai, kad valstybės narėse galiojantis teisės aktai labai skiriasi ir yra daug dubliavimuose. Ir būtent todėl mes pasirinkome 114 straipsnį. Ir pagal šį straipsnį mes privalome užtikrinti aukštą sveikatos priežiūros lygį. O tai yra dar vienas iš pagrindinių šio dokumento aspektų. Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki birželio 12 vidudienio. Tik anglų kalba jie bus svarstomi per kitą komiteto posėdį birželio 18-19. Ir aišku, dabar reikėtų suteikti žodį pranešėjui bei paprašyti sureaguoti Dėkui, ačiū ir labai trumpai pasisakysiu. Dėkui kolegoms, dėkui ponui Daltonui už teigiamą nuomonę apie mano atliktą darbą. Dar priminčiau, kad mūsų bandymas svarbiausias yra išvengti dubliavimuose. Žinau, kaip sudėtingai vyksta diskusijos taryboje, kitur. Aš Suprantu, kad nebus lengva patvirtinti dokumentą iki kitų EP rinkimų, tačiau daug kas priklausys nuo galutinė kompromiso parlamento teksto. Ačiū poniai Vestvaldui už jos pasiūlymus. Aišku, pacientai čia yra svarbiausia. Aš tą ir sakiau. Pacientams didžiausia nauja bus prieiga prie inovacijų, kas nebus atidėliojama Daugelio valstybių narių, kaip ir mano gimtojoje, tas matome. Tuo pat metu kalbame apie dvi kategorijas veikėjų. Yra reglamentuojančiųjų pusė, sveikatos apsaugos institucijos, sveikatos apsaugos technologijos, vertinančios institucijos iš kitos pusės įmonės, tarptautinės korporacijos, bet ir MVI, kas matoma uh, medicinos prietaisų srityje. Taigi čia reikėtų subalansuoti visų svarbiausių interesų pusių pozicijas, kadangi Rumunija pirmininkavau sveikatos apsaugos draudimo rūmams, tai puikiai žinau, kaip sunku viską suderinti, kaip sunku rasti e, pakankamai lėšų sveikatos apsaugos biudžete naujausiams technologijoms. Tačiau galų gale pati valstybė nori, narė nuspręs, kaip turėtų būti. Čia mes tik apie bendrąją metodologiją kalbamės, konsultuojame su paciento organizacijomis, gaunu tokius signalus, jie atvirai žiūri į šį teisėkuros pasiūlymą, jį palaiko, jie pritarė tam, kad inovacijos pasieks pacientus anksčiau ir greičiau o po konsultacijų su komisija ir galiu patikinti, kad bus ir toliau kalbamasi su pacientais dėl IT platformos. Prieš porą metų IMKO komitete dirbau su klinikiniu tyrimu dokumentu ir buvo prašoma skaidriau viešinti klinikinių tyrimų rezultatus. Mes tada padarėme pažangos ir rėmė tam tikrų sprendimų, kuriuos galime perimti. Daugiau skaidrumo būtų naudinga visoms suinteresuotosiams pusėms. Ačiū. Ačiū Jums. Jau paminėjau anksčiau dokumento svarstymo terminus, taigi galima baigti šio dokumento nagrinėjimą 10 minučių per traukėlį, o po 4.15 pradėsime balsuoti. So, we continue with our... Kolegos, teskime darbą. Dabar balsuosime dėl pakeitimų. Pradėsime nuo geležinkelio keleivių teisių ir pareigų. Denis Dejong, mūsų pranešėjas, prieš pradedant balsavimą informuosiu, kad ponė Geber 3 4.6, 3.4.7 imtinai pakeitimus atsijėmė, nes buvo nesuderinamumo tarp jų. Pradedame balsuoti dabar. 87 už, prieš susilaikė tvirtinam. 88 už, prieš susilaikė noriu pasitikrinti. Balsuojame dėl 88. -ojo. Prašom. Baigiame balsuoti. Tvirtinam. Taip, patvirtinta. Atsiprašau, ponia pirmininkė, bet nedirba mano balsavimo įranga. Nice that voice. <laughs> jau, jau žinau, kas čia ką tik replikavo. Kolega, gal pabandykite atsisėsti greta. Gal yra problemų su jūsų balsavimo kortelė? Ar funkcionuoja? Bijau, ponė pirmininkė, kad įranga nemyli manęs gal problemų yra su jūsų balsavimo kortelė, sako pirmininkė, nes jeigu nedirba keliose e, balsavimo mašinose, tai panašu, kad korti, su kortelė yra problemų. Na kągi, reikėtų tęsti balsavimą balsam buvo patvirtintas. Aštuntasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Devinėdešimtasis už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti. Devinėdešimtasis pakeitimas, prašome balsuoti. Pone pirmininkė, mano įranga ką tik įsijungė. Ačiū Jums už pagalbą. Dar vienas kolega nebalsavo. 90 pakeitimas, balsuojame dėl jų. Baigėme balsuoti, atmestas. 88 beje buvo patvirtintas vienu balso persvara. Deja, perbalsuoti negalima, negalima perbalsuoti dėl 88-ojo. Kolega nuomonę pareiškė po balsavimo, taigi ne, reikia nubrėžti liniją. Jeigu būtų informacija pateikta iki balsavimo, būtų galima atsižvelgti. 91. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 95. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 97. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 96. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 98 už, prieš, susilaikė, atmesta. 99 už, reikia pasitikrinti. 98, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 99 už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti. Balsuome dėl 99-ojo. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė. Sakyčiau, kad patvirtinta, tačiau gal pasitikrinti patikrinkime, kad visiems būtų aišku. Prašome balsuoti dėl devintojo kompromiso, baigiame balsuoti patvirtinta. Dešimtasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 114 už, prieš, susilaikė, atmesta. 11 kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Dvyliktasis kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Dabar 121 už, prieš susilaikė tvirtinam. 127 už, prieš susilaikė tvirtinam. 128 už, prieš susilaikė tvirtinam 130 už, prieš susilaikė atmesta 132 už, prieš susilaikė tvirtinam 133 už, prieš susilaikė atmesta kompromisas 13 už, prieš susilaikė atmesta tvirtinam. 14 kompromisas už, prieš, susilaikė. Reikia pasitikrinti, balsuojame dėl 14 kompromiso. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 150 pakeitimas už, prieš, susilaikė nesuprantu, nematau, kaip balsuojate. Taigi 150 už, prieš, susilaikė, atmesta. 149 už, prieš, susilaikė, atmesta. 151 už, prieš, susilaikė, a, patvirtinta. 152 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dešimtas, dešimtasis pakeitimas už, atkrenta, atkrenta. Iš karto pereiname prie 156 pakeitimo už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 155 už, prieš, atkrenta 155. 15 kompromisas, ar neklystu, 15 kompromisas, dėl jo reikėtų balsuoti. Penkioliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 166 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Reikia pasitikrinti. Labai sunku suprasti, kai balsuojate pakeldami rankas. 166 pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Tvirtinam. 167 už, prieš susilaikė, atkrenta, atkrenta 167, 168 už, prieš susilaikė, tvarkį tvirtinam. 169 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 170 už, prieš, susilaikė. Spėčiau, kad patvirtinta, bet geriau pasitikrinkime dėl 170 pakeitimo. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. Šešioliktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 179 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, sakyčiau, patvirtinta, bet pasitikrinkime. 17 kompromisas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šimtas aštuoniasdešimt devintasis už, prieš, susilaikė. Vėlgi, neaišku, kaip pasiskirstė balsai, 189. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 190 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 191 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 192 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 18 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė tvirtinam. 209 už prieš susilaikė. Sakyčiau patvirtinta, bet pasitikriname. 209 pakeitimas, prašome balsuoti. Kiek dar tau liko? Atmesta. 210 už prieš susilaikė tvirtinam. 2.11 už, prieš susilaikė tvirtinam. 2.13 už, prieš susilaikė tvirtinam. 2.12 už, prieš susilaikė tvirtinam. 20 kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 21 kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 229 pakeitimas už prieš susilaikė, sakyčiau, patvirtinta, bet pasitikrinta. Baigiame balsuoti. Atmesta. 2.30 už, prieš, susilaikė, atmesta. 235 už, prieš susilaikė atmesta 233 už, prieš susilaikė tvirtinam 232 už, prieš susilaikė tvirtinam 231 už, prieš susilaikė tvirtinam 234 už, prieš susilaikė tvirtinam susilaikė tvirtinam 236 už, prieš susilaikė atmesta 22 kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam keletas identiškų pakeitimų, turite pilną sąrašą balsavimo dokumente nuo 17 pakeitimo, jis prasideda 17 už, prieš sustvirtinam 22. 2, 4, 7 už, prieš. Du keturi devyni, du keturi devyni už, prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti, balsuojame dėl 249 pakeitimo. Baigiame balsuoti, tvirtiname 250. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam 251 ir 252 už, prieš. Ap, 251 ir 252 už, prieš, susilaikė, tvirtinam 251. 253, 254 už, prieš susilaikė tvirtinam. 255 už, prieš susilaikė atmesta. 257 už, prieš susilaikė atmesta. 256 už, prieš susilaikė atmesta Reikia pasitikrinti, balsuojame dėl 256 pakeitimo, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti, patvirtinta. 258D ir 9 už, prieš susilaikė, tvirtinam. 23 kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam. 24 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar pakeitimas 267 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 268 už, atkrenta. 270 už, prieš, susilaikė, atmesta. Norime pasitikrinti 270 pakeitimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 25 kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam. 276 už, prieš susilaikė, tvirtinam sekantis atkrenta 278, 9 ir 280 už, prieš susilaikė, tvirtinam 283, 282 už, prieš susilaikė, tvirtinam. Po to einantis atkrenta 285 už, prieš susilaikė, tvirtinam Reikia pasitikrinti dėl 285, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti patvirtinta. 286 už, prieš susilaikė, sakyčiau, ta pati dauguma, bet pasitikrinkime. 286 pakeitimas, prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Tvirtinam 2, 8, 8 už, prieš susilaikė tvirtinam. Norime pasitikrinti. 288 pasitikriname, prašome balsuoti. Atmestas šis pakeitimas. Uh, amendment 280. 287, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 291, kas už, prieš, susilaikė priimta. 26 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 292, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime 292 elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Primta. 299. Kas už, prieš, susilaikę. Atrodo atmesta. 300. Kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. 300 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Priimta. 302 ir 303 pakeitimai, kas už, prieš, susilaikė priimta. 304 kas už, atkrenta, atsiprašau, 306 kas už, prieš, susilaikė priimta. 307 kas už, prieš, susilaikė priimta. 308 kas už, prieš susilaikė atmesta, 309 kas už, prieš susilaikė priimta, 310 kas už, prieš susilaikė priimta. Trys šimtai tryliktasis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 315 už prieš susilaikė atmesta, 316 už, prieš susilaikė priimta, 317 už, prieš susilaikė atmesta, kompromisinis pakeitimas 27, kas už, prieš susilaikė priimta. 323, kas už, prieš susilaikė atmesta, 324 kas už, prieš susilaikė priimta. 322 kas už, prieš susilaikė priimta. 325 kas už, prieš susilaikė priimta. 326 kas už, prieš susilaikė priimta. 327 už, prieš susilaikė priimta, 328 už prieš susilaikė priimta, 329 už, prieš, susilaikė atmesta, 330 už, prieš, susilaikė priimta, 332 už, prieš, susilaikė priimta, 333, 304 už, prieš, susilaikė priimta, 335 už prieš susilaikė priimta, 336 už prieš susilaikė priimta. 300. Trys šimtai trisdešimt aštuntasis už prieš susilaikė atmesta, 339 už prieš susilaikė atmesta. Atmesta 340 už prieš susilaikė priimta. 342 už prieš susilaikė atmesta. 343 už prieš susilaikė atmesta. 344 už prieš susilaikė atmesta. 345 už prieš susilaikė atmesta. 346. Jis atsiimtas. 359 už, prieš susilaikė priimta, 360 už, prieš susilaikė priimta, 361 už, prieš susilaikė priimta, 362 362 už prieš susilaikę priimta, 363 už prieš susilaikę priimta, 364 už prieš susilaikė priimta, 365 už prieš susilaikė priimta, 21 už prieš susilaikė priimta, 366 už prieš susilaikė priimta, 360 Septintas. Už prieš susilaikę. Atmesta. 368. Už prieš susilaikę. Atmesta. 369. Už prieš susilaikė. Atmesta. 22. Už prieš susilaikė. Atmesta. 370. Už prieš susilaikė. Atmesta. 23 už prieš susilaikė atmesta, 24 už prieš susilaikė atmesta, 25 už prieš susilaikė atmesta, 26 už prieš susilaikė atmesta, 27 už prieš susilaikė atmesta, 28 už prieš susilaikė atmesta, 371 už prieš susilaikė atmesta, 29 už prieš susilaikė atmesta, 372 už prieš susilaikė priimta, 373 už prieš susilaikė priimta, 30 už prieš susilaikė atmesta, 31 už prieš susilaikė priimta, 32 atkrenta, pirmasis kompromisas už prieš susilaikė priimta, trečias kompromisas už, už trečią prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 50 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime 50 pakeitimą. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šešiasdešimt antras pakeitimas. Kas už? Ar visi radot? Šešiasdešimt antras. Kas už? prieš susilaikė priimta. 63. Kas už prieš susilaikė priimta. 64. Už prieš susilaikė priimta. 68. Už prieš susilaikė priimta. 69. Už prieš susilaikė priimta. 70. Už prieš susilaikė priimta. 71. Už prieš susilaikė priimta. Septintas kompromisas už prieš susilaikę priimta. 79 už prieš susilaikę priimta. 81 už prieš susilaikę priimta. 80 už prieš susilaikė priimta, 82 už prieš susilaikė. Pasitikrinkime 82. Balsuoti baigiame. Atmesta. 83 už. Prieš susilaikė. Priimta. 84 už. Prieš susilaikė. Priimta. 86 už. Prieš susilaikė. Priimta. Ir galiausia balsuojam dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame priimta, 29 už, vienas prieš ir vienas susilaikė. Sveikiname Denisą už nuomonės projektą, su, su nuomonės projektu. Yes, for my refreshment before. Ah, okay. Then the next. Na kągi, perėmėme prie kito dokumento. Tai yra nuomonė dėl alternatyvių degalų infra, uh, infrastruktūros dėgymo Europos Sąjungoje. Matijas van Miltenburg yra mūsų pranešėjas. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau pereiname prie antrojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, socialdemokratų nematau. Taigi antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime. Penkioliktasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuonioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, man atrodo, kad patvirtinta ar atmesta. Gerai, pasitikrinkime. Aštuonioliktasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau pereiname prie 24 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau periname prie galutinio balsavimo, vyks elektroninis balsavimas, prašau balsuoti. It... Balsavimas baigtas. Patvirtinta 28 balsavus už, vienam prieš ir dviem susilaikius. Taigi sveikiname pranešėją. Tai reiškia, kad dabar mes pereiname prie galutinio balsavimo. Ir čia kalba eina apie laisvą nesmens duomenų judėjimą ES. Ir prieš pradėdama balsuoti, aš norėčiau Jums pranešti štai ką. Pirmiausia, norėčiau kai ką perskaityti Danos Marijos vardu, nes dėja jį pavėlavo į lėktuvą. Ne, neteisingai pasakiau. E, jos skrydis buvo atidėtas dviem valandom, todėl jį paprašė, kad aš jos vardu perskaityčiau jos pranešimą. Taigi, jie norėtų pasakyti, kad ES teisininkų tarnyba ir Europos komisija uh, pateikė savo įvertinimą ir pasakė, kad pirmasis kompromisas neprieštarauja reglamentui dėl bendrų duomenų apsaugos. Ir taip pat tikimasi yra duomenų apsaugos reguliuotojo nuomonės, kurį gausime šią savaitę. Ji taip pat nori pasakyti, kad ji tikisi, kad mes galėsime patvirtinti aiškiai balsų daugumą šį dokumentą, nes šis dokumentas yra labai svarbus. Uh, Ir Paskalį taip pat norėtų kai ką pasakyti. Ačiū, ponė Pirmininkė. Anos Marijos vardos norėčiau pasakyti, kad ji tikrai labai atsiprašo, kad ji negali dalyvauti šiame balsavime. Ji norėtų padėkoti visiems šešėliams nešėjams už puikų bendradarbiavimą. Taip padėkoju visoms frakcijoms, kurios dalyvauja šešėlinių pranešėjų susitikimuose. Buvo susitarta dėl 20 kompromisinių pakeitimų per da, tikrai nepaprastai. Da, E, trumpą laiką e, visiems bendradarbiaujant ir tai parodo, kad mes gavome dirbti labai greitai ir ji taip pat e, nekantriai laukia dėrybų, kurios prasidės dar pirmininkaujant Bulgarijai. Dėkoju, dabar norėčiau pereiti prie balsavimo. Pirmiausia, 135 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Jūs norėtumėt pasitikrinti. Gerai, tikriname balsavimo rezultatus dėl 135 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau trečiasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau ketvirtasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie 215 pakeitimo. Ar radote jį? Greikas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 216, kas už, kas prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. Taigi dabar tikriname balsavimo rezultatus dėl 216 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau. 35 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 217 kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Toliau šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau perėmėme prie 40 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 41 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Man atrodo, kad atmesta, bet gal reikėtų pasitikrinti. Taigi tikriname. 41 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau. 42 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 43 kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. Toliau pernėme prie septintojo kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 55 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, man atrodo, gal, bet gal pasitikrinkime. Taigi, trečiasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Toliau, 59-asis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis kompromisas, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Aštuoniasdešimt penktasis pakeitimas. Aštuoniasdešimt penktasis pakeitimas. Ar radote jį balsavimas rašė? Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Septynioliktasis kompromisas nes dėl visų kitų balsavome kartu. Taigi 17 pakeitim, e, kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau pereiname prie 110 pakeitimo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 12 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau 123 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 133 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Ir dabar vyks galutinis balsavimas dėl nuomonės projektų su patvirtintais pakeitimais. Elektroniniu būdu balsuojame. Balsavimas baigtas patvirtinta didelė balsų persvara. 28 balsavo už, 3 prieš ir niekas nesusilaikė. Taigi sveikiname Anną Mariją. Nepabejoju, kad jų, jie išgirs mūsų balsą, kad ir kur jį bebūtų. Toliau mes turime balsuoti dėl įgaliojimo pradėti dėrybas ir balsavimas vyks taip pat elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Ir E, balsavimo įgaliojimai taip pat yra patvirtinti, 28 už balsavo ir 2 prieš. Dėkoju visiems. Dabar norėčiau pranešti, kad kitas mūsų posėdis vyks pirmadienį, birželio 18 dieną ir visiems linkiu malonus vakaro.